tomando sus asientos. Posėdį tęsėme, prašau visų susėsti. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtintų tekstų sąrašas jums pateiktas. Jeigu kas, niekas neprieštarauja, tai laikysime, kad protokolai patvirtinti. Pirmasis darbo tvarkės klausimas - komisijos ir tarybos pareiškimai apie tai, ko galime pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje. Tarybos vardu pasisakys ponė Giori. Bien, señorías, Hemos observado este hermoso espectáculo. Ponios ir ponai, e, pastebėjome šį puikų reginį, kurį jūs mums pasiūlėte. Būtų malonu, jeigu leistumėte tęsti plenarinį posėdį, prašyčiau jūsų visų susėsti ir prašyčiau jūsų e, susilaikyti nuo vaizdinės medžiagos naudojimo plenarinėje sesijoje. Tai nedėra. E, pone Kiori, suteikiu Jums žodį. Pirmininkė, komisarė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad tęsėme diskusijas, kurios prasidėjo praeitą mėnesį. Tai rodo, koks svarbus yra šis klausimas. Taip pat e, mes reaguojame į rimtą situaciją Japonijoje. ES institucijos e, siekia kuo rimčiau spręsti susijusias problemas. Noriu pasakyti, kad mes e, norime e, teikti konkrečią pagalbą Japonijos gyventojams, humanitarnę pagalbą, ekspertizę brandolinėje srityje. Noriu pasakyti tai, ką jau sakiau kovo 25 dieną. E, mes, kaip pirmininkaujantys šalis, iš karto sureagavome, pirmiausia, galvodami apie brandolinį pavojų. Pačioje pradžioje norėčiau išsklaidyti įspūdžius nuomonę dėl brandolinės saugos visuomenėje. Mes nereaguojame tik dėl to, kad kažkur kitur įvyko avarija. Tai nėra teisinga. Europoje daugiau kaip 25 metus egzistuoja privaloma teisinė bazė, kurią mes visą laiką peržiūrime. E, priimta 2009 metais būtent direktyva dėl branduolinio saugumo. Branduolinis saugumas yra testinis procesas. Mes visą laiką tobuliname taisyklės mokomės iš pamokų tokių avarijų kaip kad Fukushimoje, taip pat žiūrime į mūsų objektų saugumą. Taryba praeitą savaitę e, pasakė, kad Europos Sąjunga turėtų atlikti patikrinimus, reikia taip pat stiprinti regu, e, taisyklių bazę, reguliacinę bazę. Mes turime laikytis įvairialypio požiūrio. Pirmiausiai turime e, atlikti taip vadinamus e, streso testus, e, bandymų nepalankiausiomis sąlygomis testus. Mes sieksime pasinaudoti visomis turimomis žiniomis šioje srityje Europos brandolinio saugumo grupė ir jos nariai nepriklausomi uh, nacionaliniai atstovai, reguliuotojai e, siekia parengti tam tikros naujus elementus iki gegužės vidurio, o iki vasaros e, galėsime pradėti atlikti vertinimą. Kai kurie e, kai kurios valstybės narės ir operatoriai jau pradėjo peržiūrėti, e, tikrinti, kaip veikia brandolinės jėgainės ir tikimės, kad visas procesas baigsis iki šių metų pabaigoje ne, bandymų nepalankiausiomis sąlygomis testai bus paskelbti viešai, visuomenė, komisija galės susipažinti su išvadomis, o taryba paskui įvertins šios testus iki metų pabaigos. Europos vadovų taryba taip pat mūsų paprašė peržiūrėti egzistuojančią teisinę bazę, kuri taikoma branduoliniams renginiams ir taryba, jeigu reikės, e, pasiūlys e, kai ką pakoreguoti taisyklėse. Mes e, tęsėme savo darbą. Taip pat yra pateiktas pasiūlymas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kūro uh, tvarkymo taisyklės turi būti įdėktos tokios, kad apimtų visą brandolinių renginių gyvavimo ciklą. Mes taip pat turime kreiptis į trečiasias kaiminės šalis, raginti jas prisijungti prie vertinimo proceso ir užtikrinti aukštus saugumo standartus. Saugumo dalykai nesusiję tik tai su brandolinė energetika koks būtų energijos šaltinis, mes turime užtikrinti, kad saugumas energetikos išteklių būtų labai akcentuojamas. Turime atsižvelgti į padėtį Europoje. Taip pat į tai, kad reikia diversifikuoti energetinį mišinį Europos e, Sąjungos valstybėse narėse. Toks požiūris nesikeis ir e, nekeisime mes jokių taisyklių čia, nes tai yra valstybių narių kompetencija. Tačiau mes turime užsibriežti ir bendrus tikslus, kurti bendrą energetikos politiką. Mes šiais metais pradėsime e, nagrinėti e, energetikos priemonių planą 2020. -20 E, nagrinėsime e, energetikos išteklius ir žiūrėsime, kaip galime pasiekti savo kovos e, su klimato kaita tikslų. Turime siekti ir energetikos politikos, energetikos saugumo ir atsargų saugimo tikslų. Energetikos politika ir pasirinkimas dėl energetikos yra nepriklausomas valstybių, darių, valstybių narių dalykas, tačiau Kartais e, egzistuoja sąlyčio taškai ir tokiais atvejais mes turėtume e, galvoti bendrai, ką reiškia energetikos politika investicijoms, kas yra reguliavimas, kokios yra kainos. Brandolinė energetika sudaro 30 procentų visos e, e, energetikos gamybos. Mes E, turime visus veiksmus šioje srityje e, koordinuoti su valstybėmis narėmis, turime ieškoti alternatyvių šaltinių, taip pat galvoti apie tinklus. E, gegužės mėnesį vyks neformalus vadovų sutikimas energetikos klausimais ir bus kreip, keičiamasi nuomonėmis šiais klausimais. Dar pastebėsiu, kad turėtume informuoti visuomenę apie visus šiuos dalykus ir apie tai, e, kodėl yra naudingi tam tikri energetiniai pasirinkimai. Ir aš tikiuosi, kad šios dienos diskusija prisidės prie e, tų minčių plėtojimo. Labai ačiū. Dabar išklausysime komisarą Otingerį. Pone pirmininkė, ponė mistrė Geri, ponės ir ponai parlamentarai, siaubingas žemės drebėjimas kovo 11 dieną Japonijoje ir po to sekęs tsunamis bei nelaimės brandolinėje e- elektrinėje, kuomet buvo pažeista keletas blokų, tikrai yra didelės, tačiau net šiandien neaišku, kom viskas baigsis, situacija vis dar nekontroliuojama pagal techninius standartus. Aišku, visą tai daro įtaką ES ir ES energetikos politikai. Dėl to kovo 11 buvo sušauktas ir 15 dieną surenktas aukšto lygio sustikimas, e, ministrai, e, pramonės atstovai, pradolinės pramonės atstovai suinteresuotojų pusių atstovai susirinko padiskutuoti taip pat ministrų energetikos tarnyba, e, taryba atsiprašau, buvo sušaukta. Ji įpareigojo e, nacionalinės brandolinės institucijas atlikti išsamius atsparumo testus. E, turima E, nustatyti pačius aukščiausius e, standartus ir tokius e, testus organizuoti. Dabar yra rengiami kriterijai generalinėme direktorate, rengiamas tikrinimo kriterijų katalogas. Jis prieš priimant bus pateiktas parlamentui ir visai visuomeniai. Viskas bus padaryta labai skaidriai. Pirmiausia, bus kreipiama dėmesį į brandolinių elektrinių atsparumą dėl žemės drebėjimų, dėl potvinių ar didelių bangų, jeigu yra pakrantėje elektrinės. Toliau bus žiūrima, kaip funkcionuoja aušinimo sistemas, koks ten yra saugumas ir sauga. Taip pat kreipiamas dėmesys į atsarginius E, elektros tiekimo e, variantus, taip pat e, tiesioginio smūgio pavojus, pavyzdžiui, lėktuvui nukritus ant brandolinės elektrinės. Ir visa tai bus kalbama INSREG balandžio mėnesį, tai yra brandolinių priežiūros institucijų bendra organizacija. Iki e, metų pabaigos tikrai bus parengti aukščiausi apsaugos standartai ir bus patikrintos visos brandolinės jėgainės, kurios šiuo metu veikia Europos Sąjungoje. Užmeiskime kontaktus su Rusijos vyriausybė ir Ukrainos vyriausybė. Artimiausių metų panašus kontaktai bus užmėgsti su Šveicarija ir Armenija. Nepamirštamos ir tos valstybės, kur e, planuojamos AE, Turkija ir Baltarusija būtent. E, kalbama apie aukščiausius saugos standartus bei patikros kriterijus. Būtent, kad atsparmo testai būtų vykdomi kaimininėse ES valstybėse. Žinome, kad energetinė krepšelė yra atsitikta atsakingos valstybės narės, kaip ir brandolinė energetika, apskritai už energetikos politiką. Pastarosios dienos parodė, jog valstybės narės neketina atsisakyti savo kompetencijos šioje srityje. Reiškia, jeigu norime primti sprendimą dėl brandolinės energetikos Europoje, tai europinio e, sprendimo kol kas tikėtis negalima pagal galiojančias sutartis. Tačiau atsparumo testai e, yra aktualūs visoms valstybėms narėms, ar jos yra už ar prieš brandolinę energetiką. E, Prancūzijoje gamina 76 procentus elektros iš, elektro, e, iš brandolinės energijos e, Austrija nulis, e, kitos valstybės taip pat turi savo interesų, kai kurios nori statyti, kaip pavyzdžiui Lenkija. Be atsparumo testų bus skiriamas ypatingas dėmesys brandolinės saugos direktyvos perkelinų į nacionalinę teisę iki šiol buvo kalbama tik apie tai, jog bus vėliau atlikta perkelimo patikrinimas, tačiau procesą norime paspartinti ir iki metų pabaigos bus pateikti pasiūlymai, kaip bus galima sustiprinti šią direktyvą turinio požiūriu, ką būtų galima ten pagerinti bei kokių realių patobulinimų reikėtų. Norėčiau priminti dar pasiūlymą dėl brandolinių atliekų. Šis pasiūlymas yra patiktas komisijos, aptarinėjimas šiuo metu taryboje ir parlamente. Tai taip pat papildomi žingsniai siekiant aukščiausio saugumo ir saugos. Atsparumo testai AE bus vykdomi mm, savanoriškai, tačiau atliekamas įvertinimas ir reikalingos priemonės bus nuspręstos e, ir perimtos nacionalinių ekspertų. Ta valstybės narės yra pasirengusios daryti ir e, patobulinimai, jeigu jų reikia, bus atlikti tikrai stengsime kaip įmanoma greičiau pateikti bent jau darbinį būsimųjų atsparumo testų kriterijų variantą. Ačiū. Labai dėkuosiu, pereiname prie pasisakančių politinių frakcijų vardu. Pone Vortman Kol, pirmoji, prašau. Ačiū. Frakcijos vardu norėčiau padėkoti komisarui Oettingeriai, kad jis iš karto aktyviai ėmėsi spręsti brandolinės saugos klausimą, vos tik nutiko katastrofa Japonijoje. Tai labai svarbu užtikrinant mūsų piliečių saugą. Katastrofa Japonijoje parodė, kad mūsų atominės saugos taisyklės būtina peržiūrėti. Ir čia jūsų ir bei tarybos laukia svarbus uždavinys. Mes Europoje esame nuo Mm, e, vienas kito priklausomi, jeigu norime užtikrinti brandolinį saugą, reikia atsparumo testų ir šių testų kriterijai turi būti suvienodinti. Viskas turi būti atlikta skaidriai, aiškiai, turi būti paviešinti atsparumo testų rezultatai. Aišku, juos rengiant reikia vadovautis aukščiausiais saugos standartais. Aš tikiuosi, kad komisija aktyviai dirba su valstybėmis narėmis, siekdami suderinto požiūrio ir aukščiausių brandolinės saugos standarto. O jeigu kažkokia AE neišlaikys atsparumo testo, tai reikia pasiekti kartu su taryba, jog valstybė narė imtųsi priemonių, tai net galima kalbėti apie mm, laikiną arba visišką AE veiklos nutraukimą. Kalbant apie jėgainės esančias kaiminystėje, jų negalime pamiršti, kadangi jos mūsų piliečiams rūpi kartais net labiau negu valstybių narių teritorijoje esančios jėgainės. Taigi reikia įvertinti visą nu, naudą, bet ir visus pavojus. Brandolinės energetikos negalime atsisakyti skubotai, nes jį, iš jos gauname daug e, elektros energijos ir ji taip pat padeda sumažinti e, CO2 išlakas. Mes turime galvoti apie tai, jog reikia didinti energijos taupimą ir daugiau galvoti apie atsinaujinančios energijos šaltinius. Ačiū. Dabar socialistų demokratų frakcijos vardu ponia Ulfskog. Dėkuoju pirmininkė. Brandolinė. Dėkuoju pirmininkė. Brandolinė energetika yra e, viena iš energetikos rūšių, tačiau žinome, kad jeigu įvyktų kas nors, tai gali atnešti nepaprastai didelę žalą atitinkamai šaliai ar jos gyventojams daugeliu kartų į priekį. Ir aš tikiuosi, kad Mes e, priimsime bendrus sprendimus dėl brandolinio saugumo, įskaitant parlamento sprendimus. Brandolinė energetika nežino sienų ji neapsiriboja vals, atskirą valstybę narę. Dėl to e, diskusijos apie brandolinį saugumą yra nepaprastai svarbios. Labai svarbu mums e, sutelkti veiksmus ir Europos parlamente ir veikti vieningai. Mes turėtume įveikti ir savo skirtumus, požiūrio skirtumus dėl brandolinės energetikos. Reikia pirmiausiai galvoti apie ilgalaikį saugumą. Matome, kas dabar vyksta apsirūpinant energetikos ištekliais. Nepakankamai yra diversifikuoti energijos šaltiniai. Kartais reikia e, galvoti, kas yra svarbiau - energetinis efektyvumas ar įvairovė energetinė. Tai kas įvyko, turėtų reikšti naujos eros pradžią. Turime užsitikrinti tvarumą ir taip pat reikia išplėtoti strategiją, kuri mums leistų uh, ilgalaikėje ar vidutinės trukmės perspektyvoje uždaryti brandolinės jėgainės. Dėkuoju poniai Olskuk. Pone Ek, Alde frakcijos vardu. Tragiški įvykiai Japonijoje ne tik atskleidė tam tikras klaidas e, ir trūkumus Japonijos reaktoriuje, bet taip pat ir tarptautinėje AE saugos sistemoje. Daug iš mūsų, daugelis iš mūsų rūpinasi brandolinė sauga čia Europoje, todėl mes turėtume į šią problemą pažiūrėti plačiai. Mūsų frakcija galvoja, kad tarybos siūlomi atsvarumo testai yra per silpni. Turėtume patikrinti visą saugumo kultūrą ir parengti reakcijų planus, jeigu atsitiktų nelaimė. Taip pat reikėtų, kad tie testai būtų privalomi ir remtųsi bendrais skaidriais bendrijos kriterijais visiškai aišku, kad negalima, kad nacionalinė valdžia pati save kontroliuotų. Tuos testus turėtų atlikti nepriklausomi ekspertai ir visi faktai turėtų būti viešai paskelbti komisijos. E, šiandien e, alternatyvų šiai technologijai dar neturime, todėl turime peržiūrėti brandolinės saugos teisės aktus drauge su Tatena turime nustatyti griežtus europinius standartus. Tai yra taip pat ir tarybos atsakomybė. Ji ją turi taip pat prisimti, ne vien komisija. Ir pagaliau mes turime pasimokyti, kad turime susitelkti ties alternatyve e, energetika, energijos efektyvių naudojimų ir ties privalomais tikslais. Dėkui, dabar Žalių frakcijos vardu, ponė Harms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Oettinger, be abejo, žinote, kad nepasitikiu jūsų atsparumo testais ir trumpai pasakysiu, kodėl nepasitikiu. Tikrai negerai, kad kriterijus šios patikrinimo koncepcijos ir, ir patys, pats vertinimas bus atiduotas nacionaliniams institucijoms. Jos iki šiol prižiūrėjo išimtinai e, brandolinę energetiką. Nieko gero iš to nebus, bus tiesiog e, draugelių klubas, kurie tvirtins, kad e, mūsų elektrinės brandolinė energetika yra saugi, yra saugi ir bus saugi. Negi manote, kad brandolinės priežiūros institucijos netikėtai atras ir suvoks, kad jos iki šiol dirbo blogai ir nori kažką keisti. Aš nežinau, kaip ponė Oettingeri, jūs užtikrinsite, kad iš niekur išdyks e, savarankiškumas šiame priežiūros mechanizme. E, atsparumo testų procedūra liudyje, kad negalime jūsų vertinti taip rimtai, kaip turėtume galite, tačiau jūs galite pasitaisyti, galite užtikrinti, kad pasitelksite nepriklausomus ekspertus, galite užtikrinti, kad bus viskas patikrinta, netliks tik popierėlių pakilnojimas ir nebus vadovaujamėsi popierinė sistema ir ne, išvengsime to draugelių klubo, kuomet priežiūros institucijų darbuotojai vieni kitus puikiai pažįsta ir vienas kito nekritikuoja. Žalieji norėtų, kad atsparumo testai būtų taip suorganizuoti, kad leistų nustatyti, kokios jėgainės nebegali dirbti, kokias jėgainės reikia pirmiausia atjungti iš, e, nuo tinklo, atsiprašau. Regime, kad pamažu pras, turėtų prasidėti pasitraukimo iš brandolinės energetikos planas, kuris turėtų prasidėti šiandien ir baigtis per kokius penkis ar dešimt metų. Jūs, ponė Ettingeri, e, davėte daug interviu ir pareiškėte, kad Vokietija jau dabar žino, kad yra keletas jėgainių, kurios nepraeitų atsparmo testų. Įvardinkite jas. Yes. Jeigu mes kalbame apie Vesenheimo AE, kuri nėra saugi nei nuo potvinių, nei nuo žemės drebėjimų, nėra tinkamai apsaugoti, tai prašau įvardinkite tas jėgainės ir tokiu būdu sukursite daugiau pasitikėjimo. Ačiū uždėmesi. Gracias, Harms, por los conservadores y Dėkuoju, ponia Harms. Dabar ECR vardu kalbės ponas Čičesteris. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti e, pirmininkaujančios šalies atstoviai ir komis, e, komisijos nariai už e, jų prieškimus, nors jie ir prasilenkė su kitais pasisakymais. E, iš tikrųjų, Japonijoje mes e, matome veikiančius reaktorius, kuriems 50 metų ir jie labai skiriasi nuo naujo, e, naujo dizaino elektrinių, kurios veikia Europoje. Mes vis tik turime visiškai tikrai žinoti, kas atsitiko prieš imdamiesi žingsnių peržiūrėti tai, ką mes darome ir planuojame daryti. Modernus reaktoriai dabar statomi taip, kad jie būtų atsparus rizikai. Prieš 20 ar 50 metų tokių dalykų būtų neįmanoma įsivaizduoti ir aš tikiuosi, ponė Harms, kad jūs su manim sutiksite. Pone Hans, e, kalbate neįsijungusi mikrofoną ir tokiu būdu atimate iš manęs pasisakymai skirtą laiko dalį. Yra pasiūlymų dėl moratoriumų, aš jiems prieštarauju, nes tai reikštų, kad veiksime skubiai, be mokslinių e, duomenų. E, Mes jau dabar Europoje turime įspūdingą saugos kultūrą, sutinku, kad reikia ją dar stiprinti, bet neskubėkime veikti. Ačiū. Ačiū ponas, ponė Čičesteri. GUNGL frakcijos vardu vieną minutę poniai Wills. Ačiū, visiškai nesenai Vokietijoje 250 tūkstančių žmonių pasisakė už nedelsiamą pasitraukimą iš brandolinės energetikos ir už tai, kad 100 procentų elektros būtų pagaminama iš atsinaujančios energijos. Viskas įmanoma po Černobilio ir Fukushimas aišku, kad brandolinė energetika yra labai pavojinga. Reiktų brandolinius saugos standartus padaryti Europoje tokius stiprius, kiek tik tai įmanoma ir būtina. Tačiau tie standartai kol kas yra taikomi ne visoms jėgainėms, priklausomai nuo jų darbo ilgio ar tada, kada jos buvo pastatytos. Reikia keisti situaciją. Raginu, kad visos frakcijos kaip įmanoma greičiau pateiktų prašymą komisiją inicijuoti atitinkamą pasiūlymą, kuris leistų kaip įmanoma greičiau atsisakyti brandolinės energetikos. Dėkuoju poniai Wills, EFD frakcijos vardu. Pane Cavela. Sutinku su to, kas iki šiol buvo pasakyta. Taip pat manau, kad reikia pamastyti ir apie moratoriumą, kaip kad sakė panas Čičesteris. Tačiau pridurčiau štai ką. E, įeiname, įžengėme į naują erą, į naują pasaulį. Visos gamtos katastrofos, kurios e, vyksta 21-ame amžiuje, yra mega nelaimės, mega gaisrai, mega žemės drebėjimai, mega potviniai. Kaip galime išvengti brandolinės grėsmės dėl tų katastrofų? Nes kiekvieną sėkį mes matome, kad dėl tų katastrofų žūsta, masiškai žūsta žmonės. Mes smerkiame nusikaltimus prieš žmogiškumą. Ir aš manau, kad kaip kompanija Tepkos e, praktiškai įvykdė nusikaltimą prieš žmogiškumą. Ir aš raginu jūs visus pamastyti apie tą nusikaltimą prieš visuomenę, su kuriuo susidursime 21-ame amžiuje. Dėkuoju, ponė Civelai, dabar kiti kalbėtojai pusantros minutės pasisakys e, Del Castillo. Dėkui, pirmininkė, e, komisarė, kolegos. Visi iš jūsų dirbate, keliaujate. Ką bedarydami, jūs naudojate elektros energiją, kuri ateina iš įvairių šaltinių pagaminta vėjo, iš iškastinio kūro arba iš, ateina iš energija iš brandolinių jėgainių. Mes turime galvoti, kaip sutaupyti, kaip galima daugiau. Pirmiausia, galvokime, kaip sutaupyti iškastinį kūrą. Nepamirškime ir e, anglės sugavimo išsaugojimo technologijų saugojimo veiksnys yra labai svarbus. Visose šiuose srityse mes turime nuolatos galvoti, kaip taupiau naudoti turimus išteklius. Energetika, medicina, bet kokias sritis siekia veikti veiksmingiau, labiau sutaupyti išteklius. Žemės drebėjimas, tsunamis sukėlė didžiulę žalą, atnešė didžiulę žalą Japonijai. Labai materialinę prasme nukentėjo Japonija smarkiai. Jeigu pasižiūrėsime į Fukushimą, reikia, kad padidėtų, būtų sustiprintas saugumas ten. Rytoj balsuosime dėl bendro rezoliucijos e, projekto, frakcijos pasiekė kompromisą dėl jos. Reikia pažiūrėti į pasiūlymo turinį, o nesiekti primesti savo partijos e, interesų virš bendrų interesų. Tai toks mano atsakas jums. Dėkuoju. Dėkui, ponė e, Del Kastilijų. Toliau ponė Riera Mudurel. Dėkuoju. E, pirmininkė, visų pirma, noriu pareikšti solidarumą su katastrofos aukomis. Uh, pareikšti užuojautą e, e, nariams tų šeimų, kurios nukentėjo nuo tsunamio. E, jeigu žiūrėsime į tai, ko galime pasimokyti iš šios katastrofos, aišku, kad turime sustiprinti saugumo sistemą. Mums reikia geriau renkti žmonės, kurie dirba šiame sektoriuje. Turime užtikrinti, kad darbo sąlygos jiems būtų saugios Ir e, būtent e, šį uždavinį atliekant mes, Europos institucijos, galėtume prisidėti. Mes taip pat e, turėtume neužmiršti savo įsipareigojimų, kuriuos prisėmėme Europoje, kai kalbėjome apie atsinaujinančius elektros energijos šaltinius, apie taupesnį elektros vartojimą. E, ir regis e, turėtume neužmiršti ir anglies, e, vienintelio iškasnio kūro, kurio mes turime čia namie. Pone Hol, atsparumo testų skirtų vienas techniniams standartams patikrinti neužtenka. Japonijos nelaimė atsitiko dėl to, kad susibūrė į vieną krūvą daug problemų ir matome, kas atsitinka, kai e, spinduliuoti iš e, Fukushimos e, jėgainės dabar trukdo atlikti tuos darbus, kuriuos reikia atlikti. Ir mes matome, kad pasiekmes tiesiog kaip bangos ritasi į visas puses. Taigi susidurėme su geometriškai augančiomis e, tos katastrofos pasiekmėmis. Iš tikrųjų, valstybės narės gali apsispręsti dėl savo energetikos krepšelių, bet jūs, komisija, atsakote už brandulinę saugą. E, ar jūs nemanote, kad reikėtų moratoriumo naujų jėgainių planavimui ir statybai? Ir ar nederėtų vyriausybėms ir investuotojams dabar uh, labiau susitelkti ties energetikos taupiu naudojimu ir atsinaujinančiais šaltiniais. Dėkuoju dabar, ponas Turmės kalbės pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos, dramatiški įvykiai Japonijoje liudijo, kad vienintelė saugi atominė jėgainė yra tokia, kuri niekada nebuvo pastatyta arba ta, kuri yra jau senai uždaryta. Tik tokia jėgainė gali būti visiškai saugi. Daugiau niekas nėra saugu brandolinėje energetikoje. Ta europiečiai žino ir kadangi jie žino, laukia tikrai stipraus atsakymo iš mūsų, o jis gali būti tik toks. Europa mūsų ateities vizijoje turi būti mm, šimtų procentų pastatyta ant atsinaujinančios energetikos. Transportas, elektra, e, susisiekimas, e, namų šildymas turi būti grindžiamas atsinaujinančią energetiką. Aišku, reikia žengti žingsnis po žingsnio, po truputį perėti prie atsinaujinančios energetikos, kurį laiką dar teks naudoti iškastinį kūrą. E, jūs, e, ponia komisarė, kalbate apie gairės iki 50 metų. Ar esate pasirengęs dirbti kartu su mumis prie tokios vizijos? Ar esate tikras, kad tokios gairės e, būtų rengiamos kartu ne tik su informuotų ekspertų rateliu, bet su visais Europos piliečiais. Ačiū. Dėkui, ponui Turmes, dabar vieną minutę ponui Šimanski. Prašom. Ačiū, ponius ir ponai. Turime padaryti išvadas iš to, kas nutiko Japonijoje. Tačiau tą darydami turime būti atsargus. Reikia neskubėti. Brandolinė energetika užima nemažą dalį mūsų energetinėme krepšelėje. Aišku, brandolinė energetika turi būti saugi, turi būti tinkamai prižiūrima, tą turi daryti kompetitingos nacionalinės institucijos. Štai Baltarusija turi savo planų dėl naujų jėgainių, kitur taip pat. Tačiau mums rūpi mūsų energetikos politika, mums rūpi mūsų ūkio ateitis, mūsų pramonės ateitis. Žinoma, poveikį aplinkai būtina įvertinti išsamei ir tiksliai. Turime užtikrinti, kad visur pasaulyje pagaminta elektra būtų gaminama pagal vienodas saugumo taisyklės. Dabar ponas Ransdorf, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Katastrofa Japonijoje e, verčia daryti įvairias išvadas. Brandolinė energetika turi prižiūrėti būtent valstybė. Bet kokia AE turi turėti pakankamai e, pagalbinių renginių. Tepko e, nedarė visko, ką privalėjo daryti. Tačiau turime pasipriešinti tai žaliai siaubo keliamai bangai kuomet yra skelbiami teismo dienos scenarijai visoje Europoje. Reikia be abejo ieškoti naujų sprendimų, reikia komisaro, kuris turėti drąsos tapti e, pionieriumi, ieškant naujų galimybių. O ko mums tikrai nereikia, tai žmonių, kuriems rūpi tik jų pačių interesai. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, palaikau bendrą rezoliucijos projektą e, šimtų procentų. Du signalai turėtų būti pasiusti kompetitingoms institucijoms ir piliečiams. Mums reikia bendros e, brandolinės apsaugos sistemos Europoje. Reikia apie nacionalinį susiskaldimą brandolinės saugos e, srityje e, palikti praeičiai. 180 km nuo Strasbūro yra dvi senos AE, jos buvo sustabdytos, o už 100 km Festhaime e, yra reaktorius, kuris mūsų duomenimis tikrai nėra saugus ir jį taip pat teks išjungti. Akivaizdu, kad mums reikia bendrų kriterijų ir tie kriterijai turi užtikrinti aukščiausius saugos standartus. Ar mums reikia teisinio pagrindo ir kokio reikia, tai yra politinis klausimas, dėl kurio teks sustarti, tačiau aišku, kad turime eiti e, daug toliau nei iki šiol. Nesvarbu, kągi nuspręs valstybės narės, jos bent jau dalį brandolinių jėgainių tikrai uždarys, tačiau Negalima e, brandolinio kūro pakeisti papildomų dujų importų, pavyzdžiui, iš Rusijos 21-22 e, straipsnis kalba apie tai, kad mums reikia atsinaujinančios energijos, e, turime taupyti energiją ir mums to reikia siekti dar aktyviau. Reikia susitarti dėl privalomų tikslų, mes nenorime iškastinio kūro, norime inovatoriškų technologijų ir jeigu norime atsisakyti dujų, tai tikrai turime paspausti greičio pedalą. Dabar, ponia Trautman, vienai minutiai. Ponas pirmininkė, komisarė, kolegos, brandolinė energetika neišskiria CO2 emisijų. Tai yra energetika, kuri gali būti pavojinga. Po Fukushimos e, matome tai ir mes turime imtis priemonių dėl savo jėgainių. Reikia, kaip galima geriau koordinuoti veiksmus atliekant atsparumo testus. Reikia rengti kur kas griežtesnės normas ir užtikrinti kaip galima daugiau e, skaidrumo. Klimato kaita verčia mus imtis nuoseklios ir ambicingos politikos. Jeigu brandolinė energetika leidžia mums e, mažiau išskirti CO2 emisijų, reikia e, tai taip pat priimti domen. E, mes turime galvoti taip pat apie energetikos mišinį. Mes šiame visame procese turime labai dirbti rimtai, galvodami apie savo energetikos politiką, galvoti apie vartojimo įpročius. Mes turime nepamiršti ir visos Europos, būtinybės visai Europai užsitikrinti energetikos tiekimo saugumą. Reikia ir solidarumo principo, reikia, kad jis vyrautų kuriant energetikos bendruomenę. Bendryje, dėkoju, o dabar ponė Lepanš. Dėkui, ponas pirmininkė. Saugumas yra labai svarbus. Aš visus žodžius palaikau, tuos, kuriuos išsakė kolegos labai svarbu atlikti atsparumo testus, reikia veikti bendrijos mastu, taip, ir nepamirškime, kad egzistuoja e, daug senų elektrinių ir nepriklausomai nuo to, ar bus atlikti atsparumo te testai ar ne, jų e, saugumas kelia mums abejonių ir visuomet kels. Mes turime uh, E, neleisti savo, kad Europoje įvyktų branduolinė avarija. Reikia ieškoti e, išeičių, reikėtų e, jų ieškant atsižvelgti į mūsų ekonominius prioritetus, reikėtų nepamiršti CO2 mažinimo tikslų, reikėtų didelių projektų, kurie leistų mums laipsniškai e, atsisakyti brandolinės energetikos. Klodas kalbėjo apie 15 metų, galbūt reikėtų e, daugiau. Tai galėtų būti projektas, kuris sutelktų europiečius, kuris duotų mums daugiau pasitikėjimo, reikia ir institucijos, kad veiktų, nes dabar matome, kad po Fukushimos nebegalime veikti ir turime visi labai atsakingai pasižiūrėti į šį dalyką. E, pone Trautman, ponas Rubik e, pakėlė mėlyną kortelę, jis norėtų pateikti Jums klausimą. Ar Jūs sutinkate? Pone Rubikai, prašom, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegės Trautman paprašyti, pasakyti štai ką. Prancūzijoje egzistuoja nepriklausoma priežiūros institucija, kuri tikrai gerai dirba. Ar būtų įmanoma prancūziškai modelį pataiky, pritaikyti Euro, visai Europai ir kad Eu, Europoje būtų kuriamos priežiūros institucijos, kaip kad yra Prancūzijoje? Question. Dėkuoju kolegai Rubikui už šį klausimą. Prancūzijos priežiūros institucija yra nepriklausoma, E, aš kalbėjau apie Europos energetikos bendruomenę, mes turėtume taip pat joje turėti nepriklausomą priežos instituciją, kuri atliktų kontrolę ir reikia, kad tokia institucija galėtų tikrai būti nekontroliuojama ir nevaržoma atlikti savo priežiūros darbą. Norite paklausti savo tėvinainės ponios Trautman? Jūs sutinkate, ponė Trautman? Gerai. Mm dėl šio klausimo. Popieriuje taip, tai yra nepriklausoma institucija, bet kokia yra jos sudėtis, nėra įvairovės ir tai kelia labai daug e, klausimų. Sudėtis pačios tos institucijos. Pirmininkė, nacionalinėje plotmėje galima visuomet kalbėti apie tai, kas sudaro e, priežios instituciją. Aš sutinku su tuo, ką pasakė ponė. E, E, Lepaž. Aišku, galima galvoti apie geresnį pluralizmą, į didesnį įvairovę, bet e, šiaip aš manau, kad žmonės dirbantis labai atsakingai žiūri į savo pareigas. E, Pirmiausiai vienas žmogus, ponas Lekost. Ar dabar jau visi esate patenkinti? Ar nebereikės daugiau klausimų, poniai? Trautman, taip, te gyvoja Prancūzija. Un minuto, el señor Tosinovski. Dėkui. Vieną minutę ponui Tošinovski. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė, jau keletą savaičių stebime e, nematytą Japonijos žmonių kovą su žemės darbėjimu ir tsunami pasiekmėmis. Didžiuojuosi jų atliktų darbą, darbu. Ir e, Tokios katastrofos paprastai e, pareikalauja papildomų saugumo priemonių, po didesnių aviakatastrofų juk lėktuvai nepradeda, nenustoja skraidyti, paprasčiausiai sugriežtinamas saugumas. E, tai, kaip gamtos e, katastrofa paveikė brandolinę jėgainę, turi būti išanalizuota. Taip pat e, reikia pažvelgti į būtinas, e, būtinus gelbėjimo veiksmus e, atsitikus nelaimiai. Įvykiai Japonijoje yra kaip tik ir yra tokia galimybė peržiūrėti dabar egzistuojančius standartus, tačiau nesileidžiant į politinę isteriją. Ponas Roil, pusantros mintis. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kiekvienas žino, kad valstybėse narėse ir pas mus parlamentėse išsiskiria pozicijos dėl brandulinės energetikos. Vieni už, kiti prieš ir per diskusijas matome, kad net vienoje politinėje šeimoje nuomonės išsiskiria. Tačiau nepamirškime katastrofos Japonijoje. Milžiniška problema. Pradėjome diskusiją ir parengėme rezoliucijos projektą. Tikrai būtų neblogai, jeigu susitelktumėme ties pagrindiniu klausimu, ar galime bendrai padidinti saugos standartus ir ar sukursime daugiau Europos ar daugiau Europos atsakomybės prižiūrint saugos standartus. Nors e, nemažai kas rezoliucijoje man nepatinka, tačiau tai, ką kolegos nuveikė, yra tikrai daug. Būtent buvo parengtas tekstas sutelktas į didesnį saugą ir stipresnį europinį bendradarbiavimą. Taigi paklausiu, ar netėjo laikas pasinaudoti progą ir šiandien ar rytoj, e, ar esate už ar prieš brandolinę energetiką hmm, atidėti į šoną bei susitelkti į realias problemas. Ir jeigu visi pateiktų savo pakeitimus, tai didelės balsų daugumos nesulauktume. Gal tiesiog pasakytumėme, ar mes esame už didesnę saugą, ar esame už europinę atsakomybę. Tokiu būdu mes sustiprintume Europos įvaizdį, taip pat EP įvaizdį ir parodytumėme, kad pasimokome iš e, katastrofos Japonijoje, o savo politinius ginčius galėsime tęsti e, po keleto savaičių. What an afternoon. Okay. Mr. Royal, do you accept... Pone Royal, ar sutinkate atsakyti ponios Harms klausimą? Prašom. Pone Royal, puikiai žinote, kad e, visuomet pasisakau už saugos standartų stiprinimą brandolinėje energetikoje, tačiau iki šio aš nesėkmingai važiavau dirbti prie brandolinės saugos direktyvos. Prieš dviejus metus EP e dauguma pasisakė prieš aukščiausius saugos standartus. Yra ir dar papildome e, problema, kai mes kalbame apie tarpusavio pasitikėjimą. EP čia nieko negali pasakyti, negali įsikišti į šį ginčą. Sprendimus dėl brandolinės saugos atsparumo testų ger, geriausiu atveju vyksta taryboje ir Euroatomo formatu, o mm, mes čia nieko negalime padaryti ir mūsų nuomonė gali būti išsakyti ir ar ją, ar ją bus atsižvelgta ar ne, čia jau astrologų prognozės. O jūs kalbate apie tai, kad mes norime daugiau saugumo, euro, daugiau Europos ir jeigu kalbate nuoširdžiai, tai manau, kad ateityje mes tikrai daug geriau sutarsime. Pone Hams, aš nesupratau jūsų klausimų, aš ten net neišgirdau klausimų, tačiau tai ne problema. Aš visuomet stengiausi ir e, stengsiuosi nors mūsų pozicijos išsiskiria šimtų procentų. Na, išsiskiria mūsų pozicija. Pone Šulc, aš gal vis dėlto pabandysiu rimtai pakalbėti. Pone Harms, kieno kompetencija bebūtų be pasiūstume labai stiprų signalą, jeigu visas parlamentas pasaky, pasisakytų už didesnę saugą. Ten ap, rezoliucijoje apie tai daug pasakyta. Ir pasakyta daug daugiau, negu parlamentas buvo nusprendęs ir negu aš anksčiau buvau pasirengęs nusileisti. Pripažįstu tą, jeigu mes sustarsime dėl didesnio saugos ir daugiau Europos, tai bus stiprus signalas valstybėms narėms. O jeigu mes rytoj būsime susiskaldę, jeigu pasisakėme už ar prieš brandolinę energetiką, tai daugumos plačios nebus. Aš tiesiog raginu pasiūsti stiprų signalą, ne daugiau ir ne mažiau. Come on, behave yourselves. Uh, Mr. Chichester, point of order. Ponas Čičesteris dėl vedimų tvarkos. Pane pirmininkė, e, mane labai įžeidė tai, kad e, ponia Harms uh, E, kai aš kalbėjau, neįsijungusi mikrofoną, burbėjo savo panosimi, o kolegai kalbant iškėlė mėlyną kortelę. Gal ir aš galėčiau taip pat būti traktuojamas? Yes. Mr. Royal, again? Na, ja. Ja. Vėl ponui Royal norėtumėte užduoti klausimą, ar priimate jį? Pone Royal, norėčiau pas paklausti, ar pasikeitė jūsų asmeninė pozicija. Mano mėgstinių jau yra 30 metų ir mes jau tuo met e, demonstravome prieš brandolinę energetiką. Ir ekspertai sakė, kad e, gali nelaimė ištikti kartą per 10 tūkstančių metų. Ir iš ties nepasikeitė situacija, tačiau padaukinkime e, šį skaičių iš to, kiek yra e, brandolinio jėgainių pasaulyje, taigi kartą per, 50, per 25 metus gali ištikti nelaimę. Vis dar, visgi, ar jūs tebetikite, kad brandolinė energetika yra saugi, ar tikite tuo, kad pasaulyje yra bent viena jėgainė, kuri yra saugi? Pone Royal, prisiminkite, jūs turite tik 30 sekundžių. Na, klausimą užduoti užtruko ilgiau. Na, tikrai, visi čia mes labai sąžiningi esame. Be abejo, mano nuomonė pasisi, pasikeitė, tačiau ne šimtų procentų. Ar blogai, jeigu nuomonė pasikeitė? Tačiau ne visiškai. Aš sutinku pritarti rezoliucijai jos dabartinę formą ir tai jau didelis pasikeitimas lyginant su, su mano praėjusią poziciją. Jums tai gali būti pakankama ar nepakankama, tačiau Aš raginu rezoliuciją priimti vieningai. Now, go... Dabar truputį galite pailsėti, o mes tęsime diskusiją. Dabar ponas Laininas turi minutę. Iš ties išklausėme pramonės komiteto pirmininko, dabar išklausykime aplinkos komiteto pirmininko mano asmenyje. Aišku, skirtumai pozicijų dideliai. Brandolinė energetika turi būti saugi, dėl to ginčių nėra, o ne komisar Otingeriai atsparumo testai yra pirmas žingsnis, tačiau jų nepakanka. Aš sakau, kad reikia pakeisti savimonę ir pakeisti ją iš esmės ir labai stipriai. Mes galime kalbėti apie aukščiausius saugos standartus visoje Europoje ir turime kartu renktis mm, atsisakyti technologijų, jos, kuri, kurios suvaldyti niekas nesugeba. Taigi, ponia Roil, pažiūrėkite, ką jūsų kolegos daro Berlyne, jie nuėjo daug toliau negu jūs čia. Dauguma kolegų čia vis dėl galvoja e, praeities terminais. Reikia strategijos ar scenarijaus dėl pasitraukimo iš brandolinės energetikos ir mm, šis pavasaris būtų puikiai proga tą padaryti. Reikia taip pat pagalvoti, kaip mes atsisakysime brandolinės technologijos ir kokios bus to pasiekmes. Ačiū. Medio, Dabar ponas Kančian, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisarė, ponė ministrė. E, mes turime praeikščių užuojotą visiems, kurie e, nukentėjo nuo Japonijos nelaimės. E, padėtis kelia didelį nerimą. Politikų prievalė nepradėti panikuoti, bet ieškoti racionalių sprendimų ir uh, E, šaltą galvą įvertinti visus faktus. Čia reikia turėti galvoje keletą dalykų. Gyvename vienoje žemėje ir iš tikrųjų jokiais būdais mes negalime sienomis atsitverti nuo tokių problemų. Kitas dalykas. Visiškai aišku, kad turime visi pasukti tvaraus vystimosi linkme. Ir čia yra trys elementai - ekonominis, aplinkosauginis ir socialinis. Jeigu apjungsime juos, tai tada žengsime teisinga kryptimi. Pateiktas rezoliucijos projektas, kuriam aš visiškai pritariu, yra plataus sutarimo vaisius ir dabar atėjo laikas vis tik prisimti atsakomybę E, prisimti atsakomybę dėl inspekcijų ir daryti tai dabarties ir ateities labai. E, yra tam tikrų įsipareigojimų, kuriuos turime vykdyti, turime taip pat maksimaliai siekti efektyvaus energijos vartojimo visose sektoriuose, tame tarpe ir kai kalbam apie atsinaujinančią energetiką, na ir žinoma, inovacijų ir mokslo tyrimų kultūrą reikia stiprinti. Pirmininką ką tik informavo, kad ponas Laninas švenčia savo gimtadienį šiandieną, taigi sveikiname jį su gimtadieniu. O dabar ponė Hercog, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė ponė komisarė, kolegos. E, Brandulinė sauga yra su žmogaus veidų, kuomet e, projektuojame ar statome brandulinę jėgainę, ar kai ją uždarinėjame, priimame teisės aktus. Visa tai yra žmogaus veiklos pasireiškimas. Taigi, viskas susijęs su žmogaus žiniomis, su žmogiškuoju elementu. Ir norint išsaugoti tas žmogiškasias žinias. Yra būtina, kad jos, tos žinios patektų tiems, kurie a, prižiūri tas brandolinės jėgainės. Ir čia turime prisiminti brandolinės saugos direktyvą, ją peržiūrėti, tai nuramintų visuomenės nervus Ir žinoma, turime dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, kurios užsima brandolinę saugą. E, ir turime pagalvoti, ką daryti su brandolinėmis atliekomis, kurios susikaupė per pastaruosius šešis dešimtmečius. Ir žinoma, 500 milijonų europiečių ir toliau turėtų turėti galimybę naudotis elektros energiją. Dabar ponas Frank. Pirmininkė, komisarė, kolegos Mes e, turėtume kalbėti apie tai, kaip pagerinti padėtį e, brandolinės energetikos srityje. Ir e, ne apie tai, kaip visiškai atsisakyti brandolinės energetikos. Europos iniciatyva atlikti atsparumo testus visose brandolinėse jėgainėse yra labai protingas ir būtinas žingsnis, kuris yra labai svarbus Europos piliečiams. Reikia, kad tie testai būtų atliekami vadovaujantis bendrais kriterijais, e, bendra metodologija ir kurią turėtų parengti Europos brandulinio saugumo prižiūrėtojų grupė. Reikėtų taip pat, kad e, nebūtų pamiršta pamiršti, pamiršta e, rizika ir kitoms šalims arba iš kitų šalių. E, reikia kalbėti apie brandolinio saugumo klausimus didžiame dvidešimtuke Tatenoje. E, reikia labai griežtus reikalavimus kelti naujiems reaktoriams. ES turi skatinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių brandolinės saugos agentūrų. Reikia parengti modelį, kuris ar tai būtų susijęs su solidarumu ar su naujomis taisyklėmis. Po katastrofos mes e, turime e, kalbėti apie tai, kaip būtina sukurti Europos e, sau, civilinės saugos pajėgumus. Ačiū ponė pirmininkė. Be abejo, nuomonės dėl brandolinės energetikos už ar prieš išsiskiria, tačiau nematau, kad kam nors liko nesivėrusios akis po Fukushimos katastrofos susipinė įvairiausi faktoriai ir Japonija ištiko katastrofa, kuri įmanoma ir pas mus. Negalime atmesti tokios rizikos. Taigi yra trys žingsniai, kurių reikia. Pirmiausia, atsparmo testai, kaip siūlo komisaras, jie turi būti skaidrus, atviri turi užtikrinti, kad būtų e, visos AE patikrintos. Tačiau atsparumo testai turi e, turėti pasiekmes, jeigu nesaugu uždaryti. Antra, reikia e, pradėti pasitraukimą iš brandolinės energetikos. Negalima, kad 30 metų pastatytos AE vis dar veikia po 40 ar 50 metų. Trečia, būtų pernelyg neatsakinga, jeigu būtų statomos naujos jėgainės. Vienintelis kelias Europoje į ateitį tai yra atsinaujinti energetiką ir to mes turime siekti visų frontų. Pusantros minutės ponas Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Balandžio 26 bus e, praėję 25 metai nuo Černobilio katastrofos. Praėjus 25 metams prisimename jos aukas. Tuo pat metu, prisimindamas įvykius Černobilyje, noriu pareikšti užuojautą Japonijos žmonėms kurie taip pat dabar kovoja su brandolinė nelaimė. 137 e, cezijumo skilimo e, laikas yra labai ilgas, 30 metų ir e, Žitomiro ir kiti prie Černobilio esantys regionai vis dar pagal Greenpeace duomenis kenčia nuo užteršimo radiacija. Užteršta teritorija mažiausiai e, driekiasi 30 km spinduliu apie Černobilį. ES ir prie sienų veikia 165 reaktoriai, Rusija ir Baltarusija pradeda statyti naujas brandolinės jėgainės. Nežinome, kokių saugos standartų ten bus laikomasi. Bet kokie tie standartai bebūtų, bet kokie atsvarumo testai bebūtų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Gal būtumėte malonus ir skaitytumėte savo tekstą lėčiau. Mm, norėčiau pakartoti. Rusija ir Baltarusija dabar stato brandolinės jėgainės šalia ES sienų. Nemanau, kad ES valstybės narės turėtų pirkti elektros energiją iš jų, jeigu jos neišlaikys tokių pat atsparumo testų, kaip kad ES. Ponas Ensiu, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau išreikšti užuojautą visiems nukentėjusiems Japonijoje. Be abejo, mes turime palaikyti visus Japonus ir Jap Japonijoje. Katastrofa atskleidė brandolinės energetikos spragas, turime brandoliniam saugumui skirti didesnį dėmesį, turime atsparumo testus, kaip įmanoma, greičiau įvykdyti Tačiau nereiktų pasiduoti emocijoms, nepakliūkime į emocingumo spastus, neskubėkime nuspręsti, uždaryti jėgainės ar atsisakyti brandolinės energetikos. Sprendimą turi priimti valstybės narės. ES turi užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausio europinės saugos normų. Visi sprendimai priimti aukščiausių lygių dėl energetinio krepšelio turi būti grindžiami moksliniais objektyviais duomenimis. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Karinč. Pusantrai minutiai. Pone pirmininkė, mėly kolegos, brandolinė energetika Europoje pagamina trečdalį sunaudojamos elektros energijos. Jeigu mes norime pakeisti šią pagaminamą dalį, turime dvi alternatyvas arba statome daugiau mm, akmens anglės jėgainių arba termofikacinių elektrinių. Tačiau dujos yra importuojamas daugiausia iš Rusijos. Taigi ar e, trumpalaikėje perspektyvoje turime tik dvi išeitis. Daug e, geresnė išeitis būtų padidinti saugos standartus. Tačiau, mėly kolegos, nepakanka tik Europoje stiprinti saugos standartus. Kaiminystėje Rusijoje, Baltarusijoje kuriami nauji brandoliniai planai, norima vystyti brandolinę energetiką, nepaisoma mūsų abejonių, reikia įgyvendinti aukščiausios saugos standartus visame pasaulyje ir ypač artimiausiose kaimininėse valstybėse. Antra, galima sustiprinti e, savo pastangas per energijos taupimą, energijos efektyvumą. Aišku, nepamirškime bio e, kūro, saulės, vėjo, vandens energijos. Reikia naudoti atsinaujinančią energiją, nes ji sumažins mūsų priklausomybę tiek nuo brandolinės, tiek nuo įvežamos energijos. Ačiū, ponas Prilo dabar. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponas Prilo. Ačiū, pirmininkė. Naujienos iš Fukushimos kelia vis didesnį susirūpinimą. Įprasniai saugos limitai peržengti, nebežinome, kas įvyks ateityje. Reikia, kad būtų padarytos e, išvados ir kad e, viskas vyktų skaidriai. Dėl atsparumo testų brandolinėse jėgainėse. Jeigu kas nors kels nerimą, mes turime reikalauti, kad elektrinės būtų iškart e, uždarytos po tokių testų. Ir e, vargu reikia galvoti apie naujų elektrinių statybą. Turime atsisakyti tokio energet, elektros energijos gamybos būdo, nes jeigu kas nors bus negerai, tai mastas to negerumo avarijos bus uh, baisiai didelis. E, daugiau galime nuveikti energijos taupimo srityje, nepamirškime atsinaujinančių šaltinių, jiems turime skirti investicijas. Šios diskusijos turėtų įtraukti ir mūsų piliečius bei e, vietos valdžią. Pone e, Jordan, pusantrai minutiai. Pirmininkė. Pritariu kolegoms, kurie pasakė, kad mes turėtume užtikrinti brandolinį saugumą ES lygmenių. Kolegos, nepamirškime, kad saugumo kultūra yra labai įvairiai suprantama. Reikia saugių e, brandolinių technologijų, bet reikia ir pakankamai finansinių bei žmogiškųjų išteklių. Reikia uh, ir stiprių nepriklausomų priežiūros institucijų. Visą tai reikėtų atsižvelgti tada, kai mes e, kursime Europos saugumo standartus. Tai nereiškia, kad nepasitikime dabartinėmis institucijomis, bet mums reikia institucinių mastų užtikrinti kaip galima aukštesnius standartus. Jūs sakėte, kad valstybėms narėms nerūpi tai, bet kas tos valstybės narės? Jeigu paklausime piliečių, jau jeigu paklausime piliečių, tai pamatysime, kad jie pasakys, jog norėtų, kad šios kompetencijos būtų perkeltos į ES lygmenį. Aš e, prieš tai, kad brandolinės e, elektrinės būtų uždarytos dėl politinių priežasčių, Japonijoje daug yra brandolinių jėgainių, tik viena nukentėjo nuo šios baisios avarijos. E, Prieš e, sutikdami su priemonėmis turime išklausyti įvairių nuomenių ir mokslininkų išvadų. Reikia, kad mokslininkai atliktų labai rimtą vertinimą to, kas įvyko Fukushimoje. Reikia žinoti e, tikras šios avarijos e, pa, priežastis ir suvokti gerai žalą. E, Mes e, turime galvoti taip pat apie direktyvą dėl e, brandolinių atliekų, tai parodytų mūsų rimtą požiūrį į šios klausimus. Ačiū. Pone Alfano. Aš kaip suprantu, ji pakėlė mėlyną kortelę. Jūs sutiktumėte atsakyti. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau paklausti Ar tūkstančiai mirčių neverčia pergalvoti visko? Ar neturime pagrindo galvoti, kad e, atominės elektrinės yra pavojingos kaip po tokios? Kaip apie tuos tūkstančius mirčių Japonijoje? Ar tai ne įtakoja mūsų pozicijos, ponė Merkys? Dėkui, pirmininkė. Štai kokį klausimą norėčiau užduoti. Kiek brandalinių jėgainių turėtų būti uždaryta? kad e, jūs e, sakytumėte, kad jau pakanka. Jūs sakote, tik viena jėgainė buvo pažeista. Iš tikrųjų šešios, e, šeši reaktoriai. Tai kiek jūs norėtumėte išgirsti, kad pakeistumėte nuomonę? Salah? Come on. Uh, hvala lepa. Today... withdraw my, my uh, catch the eye if I can put the question now, Mr. Jeigu galėčiau užduoti dabar klausimą, tai tada spontaniškose pasisakymuose nekalbėčiau. Kriškoje yra brandolinė jėgainė ir kritiškai atžvelgiama, nes yra aktyvi seisminė zona. Ar palaikytumėte mintį, kad ji būtų pirmiausia ištirta, ten būtų atlikti tie saugieji atsparmo testai, jie turėtų parodyti, kad e, piliečiai gali pasitikėti šią brandolinę jėgainę, net jeigu ji yra seisminė zonoje. Ir aišku, jeigu yra trūkumai, be abejo, kad jie bus ištaisyti. Pone Jordan, prašom, dabar jau jūs galite atsakyti. Dėkoju. Iš tikrųjų, e, Japonijoje tūkstančiai aukų ir aš asmeniškai užjaučiu jas ir manau, kad ES turėtų jiems suteikti visokiojo pagalbą. Bet nereikėtų piknaudžiauti tais skaičiais, kovojant prieš brandolinę energetiką. Mes turime išanalizuoti priežasis, kurias atvedė prie šios mm, katastrofos. Turime pažiūrėti, ar iš vis tokias katastrofas įmanomos Europoje. Ir neturime taip pat maišyti e, gamtos katastrofų E, aukų su e, brandolinės katastrofos aukomis. Toks buvo pirmasis klausimas. Antras buvo klausimas, kiek e, turėtų būti nelaimių, kad aš, taip sakant, pasitenkinčiau. Aš paminėjau vieną elektrinę, kur veikia keli reaktoriai. Mes žinome, kad Vokietijoje yra keletas jėgainių ir į kiekvieną e, incidentą reikia labai rimtai žiūrėti, bet taip pat, žinoma, turime atsižvelgti į incidentus, kurie vertinami e, mažesnių balų. Vienas, e, viena katastrofa, vienas incidentas neturėtų būti pretekstas tam, kad Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, bet jis sako, kad dar neatsakė į dar vieną klausimą dėl kažko elektrinės. Iš tikrųjų, ir, ir mūsų e, brandolinė jėgainė turėtų būti patikrinta. Čia įsitraukė Austrija, buvo atlikti testai atsižvelgiant į seisminę padėtį. Tai aš manau, kad visi Slovenijos žmonės sutiks, kad e, tokie atsparumo testai turėtų būti atlikti ir Slovenijoje. E, mes, e, kaip maža valstybė, esame jau pripratę prie tokių atsparumo testų ir kontrolės. Ponas Zieber, ačiū ponė komisarė, aš esu iš Austrijos ir rūpėsi dėl Kriško, rūpė mums visiems. Tikimės, kad tie patikinimai, kuriuos pateikė kolegė, yra e, tikrai pagristi. Aš norėčiau išreikšti užuojautą visai Japonijai, kiekvienam Japonui, kurie kurie kenčia nuo šios katastrofos. Na, Reikia kažko pasimokyti iš krizės, pirmiausia pasimokyti galvoti ir išmokti nelaimės pamokas, o nedelsiama pamoka būtų e, Europoje esančių brandolinių reaktorių saugos pagerinimas. Reikia ir sukurti brand bendrą europinę civilinės katastrofos tarnybą, kad galėtumėme bendradarbiauti. O kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, turime pasirinkti atsisakymo brandulinės energetikos atsisakymo scenarijui. Na, akivaizdu, kad brandolinė energetika yra pernelyg pavojinga, nelaimės pasiekmes labai skaudžios ir ilgalaikės. Akivaizdu, kad kol kas technologinio persilaužimo šioje srityje nenusimato. Nepaisant viso to, e, turime nepamiršti, kad saugumas yra būtinas, bet šimtaprocentinio saugumo ir saugos nebūna. Reikia parengti tinkamą planą, kuris būtų realistinis, tačiau vargiai ar jis yra įmanomas, nes e, katastrofų gali pat pačių įvairiausių. Aišku, Europoje tsunamio gal ir nebus, tačiau stiprių žemės drebėjimų galime neišvengti. Ačiū. Dėkuoju dabar pusantrai mintai, ponas Marinesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti susižavėjimą tuo, kaip Japonija kovoja su ją užgriuvusiamis bėdomis. Nelaimė iššaukė diskusijas apie brandolinės energetikos ateitį. Reikia ieškoti subalansuotos pozicijos, atsižvelgiant į visus aspektus - sauga, saugumas, piliečių pozicija, kova su klimato kaita. Mūsų ateities energetinė politika turi būti subalansuota. Brandolinė energetika, atsinaujinta energetika, iškastiniai energijos šaltiniai, turime galvoti apie efektyvį, efektyvų išteklių panaudojimą, energijos taupimą, turime investuoti e, daugiau į, į įvairias jungtis, kaip kad pietų koridorius. Kartu reikia e, vykdyti mokslinius tyrimus ieškant naujų technologijų, kurios padėtų sumažinti CO2 išlakas. Atominės saugos direktyva taip pat turi būti sustiprinta. Atsparumo testai, kuriuos siūlo komisija, yra būtini, o parengti kriterijai turi apimti pačius įvairiausius saugos aspektus. Ir šias saugos aspektai turi būti traukti į brandolinės saugos direktyvą. Akivaizdu, kad jeigu brandolinė jėgainė išlaiko testą, gali dirbti toliau, jeigu ne, privalo būti uždaryta. Neturime galvoti tik apie tai, kas yra blogai, bet ir tai, kas yra gerai. Dalis piliečių vis dar pasitikė brandolinę energetiką ir piliečių uh, nuomonė turi būti išgirsta. Spontaniškų pasisakymų procedūra. Diskusija jau buvo gyva, daug mėlynų kortelių ir aš gana uh, dosniai elgiausi, taigi jokiais būdais negalėsiu suteikti žodį 34 norintiems pasisakyti. Taigi, pasinaudodamas savo įgaliojimais ir jums leidus, geranoriškai leidus, suteiksiu žodį dviems iš EPP, dviems iš socialistų, vienam iš e, žaliųjų, vienam iš EFD, vienam iš liberalų, vienam iš, e, e, ir vienam iš e, neprisijungusių narių pasisakyti. Pone Andrikienė pirmiausia. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Trumpas pastebėjimas dėl trečiųjų šalių ir brandolinių jėgainių. Ten, kur, kurio, kurios statomos arties e, sienų. E, Buvo šiandien paminėta, kad e, vienu metu įgyvendami du projektai. Vienas Kaliningrade, e, Rusijos federacijoje. E, šis regionas yra apsuptas Lenkijos. Lietuvos ir Baltijos jūros antras projektas įgyvenimas Baltarusijoje, vos 20 km nuo Lietuvos sienos. Kai visas pasaulis žiūrėjo į tai, kas vyksta Fukushimoje, kokie dramatiški įvykiai ten vyko, vyksta. Kovo 25-ąją Baltarusijos valdžia ir taip pat Rosatomas Rusijos bendrovė pasirašė sutartį, pagal kurią Baltarusija šį bendrovę iki 2018 metų pastatys brandolinę jėgainę. Rusija taip pat e, rengia 6 milijardų dolerių voką kad finansuotų šį projektą. Kol kas e, Rusijos valdžia neatsižvelgia reikalavimus kaiminės informuoti apie planuojamus projektus ir e, tai e, aiškiai pažeidžia ESPO konvenciją apie aplinkos saugos vertinimą. Dėkuoju. Suteiksime žodį dabar poniai Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu komisijos sprendimą e, vykdyti atsparumo testus brandolinėse jėgainėse. Aišku, jie turi būti parengti laikantis labai griežtų kriterijų. Tai padės padidinti brandolinę saugą Europos Sąjungoje. Brandolinės jėgainės pagamina 30 procentų energijos, kurią sunaudoja Europa, taigi tikrai didelė dalis tačiau sauga turi būti aukščiau. Turime parengti tokią rezoliuciją, kuri užtikrintų stipresnį brandolinę saugą Europoje. Be abejo, reikia e, galvoti apie atsparumo testus ir būtent jais pagristi ar gali e, toliau dirbti jėgainės, Be abejo, tai pareikalaus papildomų investicijų. Todėl reiktų galvoti perėti prie atsinaujančios energijos ir didesnio energijos taupimo. Taip pat galvoti apie pokyčius transporto srityje. Ačiū. Pane Jatinmekį, vieną minutę. Pane Jatinmekį, vieną minutę. Pone pirmininkė, aš e, suprantu, kad ES nori atlikti tuos atsparumo testus, bet jie pernelyg silpni. E, nes jie yra laisvanoriški. Europos Sąjunga neturi bendrų standartų, kurių mums reikia. Ir tie Atsparumo testai turėtų būti organizuojami nepriklausomų institucijų. Netikiu, kad nacionaliniai reguliuotojai prisipažintų, jei, jeigu kas nors e, negerai šalyje daroma ar reguliuojama neteisingai. Taigi tie, e, ta kontrolė turi būti nepriklausoma. Pone Rivazi, vieną minutį. Pirmininkė, norėčiau kolegoms priminti, kad Fukushimos avarija dar tebe vyksta. Ir, e, kaip žinome, yra pavojus, kad e, gali vykti sprogimas. E, dėl atsparumo testų. Kaip ketiname viską padaryti? ar bus užtikrinta, kad visi tie kriterijai, kuriuos paminėjome tytrė komitete, visų valstybių narių ir bus įgyvendinti. Jeigu kai, gali būti, kad kai kuri valstybė atsisakys, kad nepriklausomi ekspertai tikrintų brandolinės jėgainės. Aš iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju, kaip bus atliekami tie atsparumo testai. Reikia kažkokios nepriklausomos struktūros, kuri visose valstybėse narėse kontroliuotų jėgainės. Taip pat kaip apie kaiminės valstybės jūs minėjote Armeniją, minėjote ir Baltarusiją. Kaip padaryti, kad jos sutiktų su e, tokiais pasiūlymais? Dar kitas dalykas pareigos prievolės, egzistuoja tam tikros prievolės dėl branduolinės energetikos ir man atrodo, kad e, geriausias būdas, kaip, kaip užsitikrinti saugumą, yra atsisakyti branduolinės energetikos. Dabar ponas Paška. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Žala Fukushimos reaktoriai buvo sukelta neįlinio masto gaivalinės nelaimės. Tai reiškia, kad labai svarbu galvoti apie saugumą. Visai teisinga komisija nutarė atlikti patikrinimus mūsų brandolinėse jėgainėse mes e, turime užsitikrinti teisę į saugumą. Reikia, kad atliktas būtų nepriklausomas auditas e, jėgainėse. Tai leistų pamatyti, ar neegzistuoja rizikos, kurios būtų galima išvengti. Reikia, kad būtų paskel, paskeltos audito išvados, taip pat bus priimti sprendimai, turėtų, kuriais turi būti reikalaujama pašalinti trūkimus. trūkumus brandolinių jėgainių operatoriai neturėtų siekti apeiti reikalavimų susijusių su e, jų saugumu. Europos visuomenė komisarė nori atviro nuoširdaus dialogo apie energi e, atominės energetikos ateitį Europoje ir reikia, kad būtų užtikrinta saugumas visose jėgainėse. Pone Vertman, ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, katastrofa Japonijoje štai ką parodė. Gamta yra stipresnė už žmogų. Atėjo laikas senas ar nesaugias, seismiškai nesaugias elektrinės uždaryti ir po truputį atsisakyti brandolinės energetikos. Atsparumo testai turi užkirsti kelią antrajam Černobiliui. Kalbant apie saugumo standartus. Na, ar mes norime e, patirti radiacijos pavojų, pažvelkime į tai, kas iš tiesų vyksta. Pasinaudokime alternatyvę energiją. Ji egzistuoja, yra saugi, paiso žmogaus ir aplinkos, bet to sukuria naujų darbo vietų. Austrijoje e, mes taip ir darome ir jau turime e, saulės jėgainę pasistatė. Ačiū. Thank you, thank you, President. Um, this debate should... Pone Makinės, šios diskusijos turėtų uh, liesti pirmiausia brandolinį saugumą, bet mes kalbame ir apie energetikos krepšelį. Aš norėčiau, kad tokią diskusiją dar surenktume, kai komisaras pristatys naujus pasiūlymus. Ir taip pat kyla man klausimas, ar galime kalbėti apie uh, stres, apie streso atsparumo testus, nes bankininkystėje taip pat, e, tą pat naudojame. Galbūt reikėjo saugumo vertinimas, tokius terminus pasirinkti. Taip pat reikia užtikrinti, kad visose jėgainėse ir visur, visose grandyse bus atlikti tokie bandymai. E, įskaitant ir e, atliekas, aš esu ypač susirūpinus dėl Sellafield e, jėgainės, kur yra netoli prie e, E, Airijos. Mes e, turime galvoti apsaugumą ir tų, kurio, kurių teritorijose nėra branduolinių jėgainių. Taigi pasižiūrėkime dar kartą į energetikos mišinį, nes ir branduolinės jėgainės nėra lengvas atsakymas. Dabar ponas Arsenis. Dėkuoju pirmininkė, prireikė 25 metų, kad pamirštume Černobilį. Ir aš bijau, jog e, Japonijos nelaimė mums nebus pakankamas priminimas. Reikia. Mes kalbame apie tai, lyg tai bandome pasakyti, kad ne branduolinė energetika, bet Japonija yra kalta, kad taip atsitiko. Mes turime užsitikrinti saugias brandolinės technologijas ir reikia uždaryti 30 metų senumo elektrinės, jau nebekalbant apie naujų statybą. Mums kaip galima greičiau reikia o, įvesti tam tikrą mokestį branduolinį, kuris padengtų visus aplinkosaugos kaštus. Reikia plėtoti saulės energetiką, kitas atsinaujinančios energijos rūšis. Komisarė, Jūs esate atsakingas už šiuos dalykus. E, Kadangi mums trūksta veiksmų, veiklos, jūs irgi atsakingas už tai. Dabar komisaras Otingeris. Pone pirmininkė, ponius ir ponai parlamentarai, pradėsiu nuo ilgalaikės energetikos politikos norėtume jūs paraginti e, nuo pat pirmos dienos prisidėti prie e, energetikos gairių kūrimo. Nuo gegužės pirmosios pradėsime diskusijas apie tai, koks energetinis krepšelis bus Europoje artimiausiais dešimtmečiais. Yra keletas scenarijų ir galimybių. Akivaizdu, kad E, bus norinčiųjų atsinaujančias energijos dalį padidinti iki 100 procentų, ypač elektros gamyboje, tai bus papildomas iššūkis infrastruktūrai, perdavimo sistemos ir taip toliau. Tačiau atsižvelgime į teisinį pagrindą. Lisabono sutarčiai vos pusantrų metų ir prie jos rinkimo jūs daug stipriau prisidėjote nei aš. Sutartis numato labai plačią ES teisėkuros kompetenciją energetikos srityje. Tačiau yra viena vienintelė išimtis, kuri tuo pat metu yra pakankamai toli siekianti ir padaryta labai apgalvotai. Energetinis krepšelis lieka nacionalinių parlamentų kompetencijoje. Galime ginčytis, ar tai buvo teisinga, tačiau viena aišku, Japonijos katastrofos pasiekmes ir energetinės gairės turi būti rengiamos pagal 49 straipsnį. Ir nemažai pasiūlymų, kurie e, yra išsakomi, dažnai yra nerealistiški. E, ES neturi pakankamai kompetencijos energetinio krepšelio srityje. Tačiau ir artimiausiais metais Čia valstybės narės išsaugo savo kompetenciją. Tačiau nemažai jau vis dėlto yra pasiekta. 20 procentų tikslas e, atsinaujančios energetikos pagaminimo e, sumažina valstybių narių kompetenciją iki 80 procentų. Taigi tą 20 procentų energijos iš atsinaujančių šaltinių tikrai artimiausiais e, metais sieksime ir pasieksime. Tai reiškia, kad valstybių narių kompetencija sumažinta iki 80 procentų, gal net ir labiau, nes 20 procentų e, reišktų 10 procentų transporto srityje, o elektros gamybos sektorijoje per devynerius metus daugybę atsinaujančios energijos šaltinių, saulė, vėjas energija, biokūras turi išaukti 35 procentas. Po keleto metų, 4-5 metų, atsinaujantį energiją bus plačiau naudojama nei e, akmens anglis. Pavyzdžiui, žinoma, kai kam tai atrodo per mažai, tačiau tikrai ne, iš kitos pusės suvokime, kad tai labai daug, 35 procentai per penkerius metus, tai tikrai daug. Mes galvojame ne tik apie 20-uosius, bet ir 25-uosius, 30-uosius metus. Turime dabar investuoti technologijas, akumuliacinę įrangą, tinklus. Ir e, Turime galvoti apie atsinaujinančios energijos dalis padidimą iki 40 ar daugiau procentų, tačiau dėl to, aišku, reiks susitarti su valstybėms narimis, kai atsinaujinančios energijos dalis pasieks 40 procentų, valstybių narių kompetencijoje liks 60 procentų energetinio krepšelio. Ir čia mes prabilame apie bendrijos kompetenciją. Turime skatinti valstybės narės eiti į priekį, kai kam atrodoma, kad eidama per lietai tačiau siekti daugiau nėra realistiška, bent dabar. Taigi galvojame šiuo metu 20, po to jau bus 35, po to 40. Regime, kaip didėja Europos kompetencija, Europos priežiūra ir Europos įgaliojimai. Pažvelgia į atsinaujinančios energijos scenarijų e, Pažvelkime, kas vyksta valstybėse narėse. Lenkija, kaip pavyzdys, aš labai gerbiu šią šalį. Ten 90 procentų elektros gaminama iš akmens anglės. 90 procentų. Man atrodo sunkiai įmanoma ir paklausiu visų partijų atstovų, kurie yra atvykę iš Lenkijos, ar tikite, e, jog jūsų šalies politikai per artimiausius metus iki nulio sumažins anglės naudojimą elektros gamybai. Aš tuo netikiu, nesvarbu, kas bebūtų valdžioje. Lenkija planuoja statyti naują atominę jėgainę. Tai reiškia, mūsų kolegos iš e, Lenkijos nori dalį energetinio krepšelio gauti iš e, brandolinės energetikos, sumažinti priklausomybę nuo akmens anglės ir dujų importo. Pone Harms, turime gerbti valstybės narės, jų poziciją. Nemanykime, kad jeigu esame iš Vokietijos, tai žinome, kas yra geriau. Ir aš pasitikiu kolegomis iš kiekvienos valstybės narės, taip pat kaip pasitikiu ir jumis. Mes esame linkę kiek galvoti, kad Vokietija valdo Europą. Tačiau aš siūlau gerbti tiek Lenkijos, tiek Prancūzijos nuomonę ir su ta pozicija susitaikyti. Ähm, aš kalbu kaip europietis, kilęs iš Vokietijos ir giliai gerbantis demokratiją Lenkijoje, Prancūzijoje ir visur Europoje. Pasakysiu, kad 90 procentų akmens anglies dalis apsunkins jo visišką jos atsisakymą. Tačiau reikia planuoti. Galima galvoti apie akmens anglies panaudojimą be CO2 išlakų. Tai alternatyva. Reikia ir tokiai galimybei suteikti egzistavimą nes ypač jeigu toks yra valstybių narių demokratinių vyriausybių sprendimas. Nepamirškime, kad e, atsinaujinti energiją ir pokyčiai energetinėme krepšelėje padeda siekti kito tikslo mažinti e, klimato kaitą sukeliančių dujų išlakas ir reikia e, CO2 išlakas sumažinti pakankamai stipriai, jeigu mes norime pakeisti. Pirmininkas prašo nenutraukinėti komisaro. Dabar pereisiu prie brandolinių jėgainių. Tiek jūs, tiek aš e, žinome, kad yra šalių, kurios turi moratoriumą AE arba nori atsisakyti brandolinės energetikos. Pavyzdžiui, Šveicarija, kaiminė valstybė atidėjo jėgainių statybą. Kai kur Suomijoje statoma jėgainė, e, yra valstybių, kurios turi jėgainės ir planuoja statyti naujas, yra valstybių, kurios neturi, tačiau nori pasistatyti brandolinę jėgainę. Nesvarbu, kad kokie yra skirtumai, kokie yra kultūriniai skirtumai. Svarbiausia tai, kad atsparumo testas bus visiems vienodas ir vienodai graštus ir bus patvirtintas visų valstybių narių. Tai nedidelis, bet svarbus vardiklis užtikrinsantis saugę brandolinę energiją ir saugumą valstybėms, kurios turi brandolinių jėgainių ir kurios jų neturi. Kalbant apie priežiūros institucijų nepriklausomybę, e, ponios ir ponai, Mes įvairiose stritise turime priežiūros institucijas - sveikatos apsauga, kelių sauga, energetika, ekonomika įvairiausiose sritise. Aš manau, kad tokioms priežiūroms institucijoms aš e, išsakau savo pasitikėjimą. Teikti, kad nacionalinė brandolinės priežiūros institucija nevykdo savo įstatyminių įsipareigojimų, e, Maničiau, teikti tą reikštų išsakyti nepasiteikėjimą jūsų kolega ponu Tretin, kuris septynerius metus buvo e, kaip Vokietijos žalesis Vokietijos aplinkos ministru. Aš pasitikiu priežiūros institucijomis ir pasitikiu mūsų bendradarbiavimu su jomis. Gegužė aš pateiksiu atsparumo testo kriterijų projektą, ir esu pasirengęs diskutuoti su jumis ir su, jeigu reikia sugriežtinti projektą, tikslas e, užsitikrinti valstybių narių konsensusą ir tinkamą brandolinės sektorius kontrolę. Valstybė ir valstybių vadovai įpareigojo mus parengti atsparmo testus, tai yra pirmas europinis žingsnis suvienodinsantis e, visiškai sauga visose brandolinėse jėgainėse Europoje. Manau, kad parlamentui e, tai turėtų patikti. Tačiau aš suprantu, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo asmeninę nuomonę. Paskutinis aspektas. Brandolinės saugos direktyva e, buvo patvirtinta 9 metais. Ji turi būti iki šių metų Liepos. Atvirai pasakysiu. Man nepakanka jos nuostatos. Kodėlgi man šios nuostatos atrodo nepakankomas? Nes tai daugiausia formalios taisyklės, kompetencijų, ribų, ribų nustatymas e, ir kažkokie procedūriniai dalykai, tačiau nėra reikalingų esminių saugos įtvirtinimų. Todėl esu pasirengęs diskutuoti apie tai, kaipgi mes galėtume, kaip manoma, greičiau patobulinti brandolinės saugos direktyvą ir e, iš principo suvienodintume brandolinės saugos standartus Europoje. Ačiū. Now, dear, dear colleagues. Gerbiami kolegos, nebegalima naudoti mėlynojų kortelių, e, norint pateikti klausimus komisijai ar tarybai. Jos skirtos tik tai pateikti klausimus vieni kitiems. Taigi nemojuokite mėlynąją kortelę, kai norite paklausti komisaro ar e, tarybos atstovo. Dabar e, žodis ministrė Giori. Viskas pagal taisyklės. Prašom, ponė Giori. Pirmininkė, komisarė, gerbiami nariai. Koks, kokia buvo gyva, puikiai diskusija, aš jos labai atidžiai klausiausi. Vengrija, kaip pirmininkaujant,